baigsis pirmininkų suiga, ji beveik baigėsi. Bet noriu suteikti kolegam žodį dėl posėdžio vedimo tvarkos pasisakyti. Pone Forenze, visų pirma. Ačiū pirmininkė. Noriu paklausti, ar pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės Marko Ferberio deklaracijos yra primtinos. Jis sakė, kad trejetas turėtų įsiveršti į Romą ir perimti finansų tvarkymą. Noriu priminti, kad Italijos Respublika e, dirba pagal šalies konstituciją, o Europos Sąjunga paremta ne neoliberalizmo principais. Noriu paklausti, ar Europos Sąjunga E, paremta neoliberalizmo principais. Norėčiau, kad ponas Elbris atsimtų savo teiginius. Ačiū. Dabar žodis ponė Garsypėlės taip pat dėl posėdžio vedimo tvarkos. Ačiū pirmininkė. Šį rytą Europos teisingumo teismas anuliavo sprendimą, kurį priėmė parlamento valdyba dėl sankcijų parlamento nario Korvin Mikiai, kuris įžeidinėjo ir užsipuldinėjo moteris ir jų, Europos moteris, įžeidinėjo jų orumą. Gali būti jam sugražinti pinigai, bet jis netgaus orumo ir padarumo ir kad Europos vertybės apima ir pagarbą moterims. Ir vertinant tokius pasisakymus parlamentas ir toliau turės ryštingai ginti moterų teisės. Ačiū. Thank you. Thank you, madam. The judgment is just made, as you said. Ačiū. A, tik priimtas sprendimas bus išanalizuota. Tai a, dabar dar dėl darbo tvarkos. Ja chciałem odpowiedzieć, Parlament Europejski przede wszystkim powinien bronić wolności. Norėčiau sureaguoti. Europos parlamentas visų pirma turi ginti žodžio laisvę čia, o tik paskui pamokslauti visam pasauliu. Visų pirma, reikia ginti čia. Jeigu kažkas yra baudžiamas už tai, ką pasakė Europos parlamente, tai yra nepriimtina. Todėl tas mm, sprendimas yra žodžio laisvės uh, triumfas ir aš džiaugiuosi, kad taip yra padaryta. Dėl darbo tvarkos? Dar dėl darbo tvarkos? Ponas Galtieri, prašau, kad nebūtų diskusijų šiuo klausimu. E Kaip ekonomikos ir monetarinių reikalų komiteto pirmininkas su dideliu susirūpinimu um, ar skaičiau uh, vicepirmininko pana Ferberio pareiškimus, kuris pareiškė, kad trojka, trejetas uh, turi įžygiuoti į e, Romą ir perimti finansų ministeriją. Man atrodo, asmuo turintis tokią institucinę rolę negali sakyti tokių dalykų, todėl mes turime palaukti. E turime palaukti oficialaus atsiprašymo. Taip pat tie nepriimtini teiginiai turi būti atsiimti, nes kitaip man bus labai sunku dirbti su mūsų vicepirmininku ateityje. Ferber, you... Ačiū, ponė Ferberi. Ar jūs e, norėjote, ar jūs prašėte žodžio? Ja, dank, Frau Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Vokietijos televizija manęs paklausė, kas atsitiktų, jeigu Italija taptų nemoki. Ir iš įklausimą aš atsakiau štai, kad jeigu Italija taptų nemokia, tuomet, kaip įprasta eurozonoje, tuo turėtų pasirūpinti trejetas. Leiskite man pabaigti mintį. Džiaugiamės ką tik tuo, kad Europos teisingumo teismas siekia sustiprinti nuomonės laisvę ir tikiuosi, kad tai taikytina visiems šio parlamento nariams. Ta formuluoti, kuri buvo ką tik pacituota komiteto pirmininko, tikrai aš e, jos nevartojau, galbūt kilo tam tikrų vertimo problemų, aš tik tai e, Dar kartą pabrėžiau, e, koks yra mechanizmas, kaip jis buvo taikomas ir originalo kalba viskas skaitant tikrai situacija netrodo taip baisiai. Kolegos, išklausėme komentarų dėl posėdžio vedimo tvarkos. Labai rekomenduočiau šį klausimą aptarti komitete, tai būtų tinkamiausia pasielgti. Ir dabar periname prie balsavimų. Kolegos, noriu paprašyti pradėti balsavimą. Ar galime balsuoti? Pakelkite rankas. Ačiū. Tuomet pirmasis pranešimas dėl padėties yra ne. Teikiu balsavimui rezoliuciją. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta.